ready to start. We had. Labą dieną, mėly kolegos. Moterų komitete aptarti pirmieji du klausimai, o dabar vyksta įprastinis e, Libė komiteto posėdis. Pradėsime nuo darbo atvarkės, kaip ir pasiūlyta, ir aš norėčiau uh, pasiūlyti, kad mm, klausimas dėl Europos prieglopščio rėmimo biuro vykdomo direktorio skirimo būtų atidėtas gruodžio 9 dienai. Taip pat noriu pranešti, kad šiandien įvyko koordinatorių posėdis, kai kurie e, koordinatorių sprendimai yra patvirtinti dėl pranešimų paskirstimo. Jei sutiktumėt, rytoj išplatintumėm sąrašą, kokie pranešimai kaip būtų paskirstyti pagal tuos sprendimus, kurie priimti šiandien koordinatorių posėdėje. Taip pat turime patvirtinti mm, protokolus ankstesnio posėdžio. Ir tada iš karto galime pereiti prie penkto darbo tvarkės punkto. Tai yra tarptautinė apsauga, valstybė narė, kuri atsakinga už trečiosios šalies ar asmens be piliečio ar asmens be pilietybės prašymo nagrinėjimą. Pone Vikstrom, prašom. Adžia... Ačiū pirmininkė. Aš tik norėjau aiškiai pasakyti, kadangi esu pranešėję dėl peržiūrėtos naujos formuluotės dokumento, noriu pasakyti, kad mm, pir, parlamento pirmojo svarstymų pozicija buvo patvirtinta 2009 metų gegužę, po to buvo išrinktas naujasis parlamentas ir tada aš perėmiau tau pranešimo rengimą iš ankstesnis pranešėjos, ponia Žinin Plaskart. Dabar jau artėjame prie bendros pozicijos ir tikimės trialogą pradėti kitų metų pradžioje. Todėl labai svarbu ir man kaip pranešėjai būtų labai skubu pasirūpinti, jog 2009 metų parlamento pranešimas vis dar būtų palaikomas ir naujos kadencijos parlamento. Kaip man, aš taip suprantu, kad e, galiu pranešti, kad šešėlinė pranešėjai susitarė, kad labai svarbu turėti parlamento vieningą poziciją. Taigi, labai džiaugčiausi, jeigu komitetas dar kartą patvirtintų, jog taip ir yra. Ir kad tokiu būdu turėčiau tvirtą mandatą, kurį remtų šis komitetas eiti į dėrybas ir dėrėtis praeitų metų gegužės mėnesio pranešimo pagrindu. Pirmininkė, norėčiau dabar pasiaiškinti dėl gelių, kelių pagrindinių punktų tame pranešime. Jie, be kita kitų pabrėžių, be, be, be kitų būtų tokie. Tai yra perdavimas ir parlamentas tvirtai tiki, jog turi būti pateikta nuoroda galutinėme dokumente. Taip pat yra šeimos narių savoka, taip pat yra nuostatos dėl nepilnamečių, dėl žalos atlyginimo arba e, teisinės, e, teisų gynimo priemonės. Uh, Tikiuosi, kad pirmininkaujantį Belgiją pasižymė šitos punktus ir tai, kad labai svarbu turėti mm, parlamento vieningą poziciją dėl tų dalykų. Aš labai tikiuosi, kad pirmininkaujantį Belgiją dirbs kartu su mumis, kuomet prieartėsime jau prie galutinių dėrybų dėl šio teksto. Tai gal tokie punktai, ką norėjau visų pirma su jumis e, būtent pasiaiškinti dėl mūsų pozicijos, o tada galėsime judėti toliau. Taip, ponia Vikstram, būtent aš ir norėjau pasakyti, kad jeigu nėra prieštaravimų, tai tuomet ir galėtumėm pasižymėti, mm, jog yra toks susitarimas, ką jūs tik ir pakomentavote. Labai svarbu būtent su komiteto nariais aptarti bendrą kontekstą ir bendrą dabartinę situaciją, kokia yra, būtent dėl um, Dublino reglamento naujos formuluotės, kad būtų viskas aišku prieš pradedant balsavimus. Pone, ponas e, Papa Nikolau, gal kažką dar nori pakomentuoti? Gal dar ir komisija galės kažką tai pasakyti. Την κυρία Βίξτρομ και να επιβεβαιώσω τα όσα είπε ότι Ačiū, dėkoju poniai Vekstromui ir patvirtinsiu tą, ką jinai pasakė. Mes iš tikrųjų pritarėm bendrajai krypčiai, kuri buvo aptarta. Buvo, mm, dar liko labai daug svarbus darbo, kurį reikės mums nuveikti. Ačiū. Pirmininkas, matome, kad e, kompromisas pasiektas, jeigu daugiau niekas nenori nieko pridurti, galbūt komisija norės pasisakyti, jei ne, tada einame prie kito punkto darbo atvarkė, tai yra elektroninis balsavimas. Perspėju, pasiruoškite balsavimo korteles. Pone Vikstrom, dar žodis jums. Pirmininkė, šiandien aš esu labai pasimetus, nes šiandien visi oro uostai ir um, sutrikęs jų darbas ir mano kortelė kažkur pasimetė, mano asistentė greitai pasistengs E, rasti tą kortelę, gal galėtume mes paplepėti dėl iki jos e, atbėgimo, kada jinai man tą kortelę atneš. Pirmininkas, ar tikrai prašote paplepėti? Pone Mišelė, ar jūs turite kortelę? Taip, jūs turite, pone Lambertai. E, atsiprašau, pone Lambert. E, pritariu paplepėti šiek tiek ir, ir tą ir padarysiu šiuo prašymu, nes esu savo frakcijos pranešėję šio klausimu. Mūsų požiūris yra tas, kad reikia laikytis prieš pozicijos, kokios laikėsi ir e, ankstesnės kadencijos parlamentas. Ir e, todėl labai džiaugiuosi palaikydama šitą balsavimą. Ar reikia ilgiau dar man pašnekėti, ar užteks? pirmininkas. Manau, ponas Klod Morajas jums padės. Aš kalbėsiu labai lietai, sako ponas Morajas. Mes visiškai paremė pranešėjos poziciją ir, kaip matote, aš prastas plėpėtojas vienu sakiniu tai pasakiau. Norėjau pasiūlyti, kad balsuotumėm už mano klausimą, bet norėčiau, kad mano klausime dalyvautų kuo daugiau parlamentarų. Pirmininkas, ponė Vikstrom, jeigu neprieštaraujate, vietoj to, kad klausytumėmos muzikos ar kalbėtumėm apie orą, geriau tiesiog. Na štai, pačiu laiku. Labai ačiū Jums už pagalbą. Taigi, Šeštas klausimas. Direktyvos 2003-109 taikymas šis išplėtimas asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga. Tai yra susitarimas. Thing, is, guess, Taigi, pranešėjas ponas Klod Morais Ar taip? Ar balsuosime dabar dėl ankstesnio klausimo? Man pranešė, kad būtent todėl, kad jūs pranešėte, kad yra pasiekta kompromiso, tai nereikia ir balsuoti. Dabar liktai reikia balsuoti. Pirmininkė, kaip suprantu, E, pranešėjas prašo, kad, pa, kad balsuotumėm, kad būtų patvirtintas pritarimas. Taigi reikia balsuoti ir dėl ponios Vikstrom mm, klausimo. Taigi dabar balsuojam dėl penkto darbo atvarkės klausimo ponios Vikstrom pranešimo. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 21 už, niekas nesusilaikė, niekas nebalsavo prieš. Pone Indvelt. Jei nepavyko balsuoti elektroniniu būdu, bet ją priskaičiuosime, kaip bais balsavusią už. Ir ponė Het irgi, atrodo, nesuveikia elektroninis balsavimas. Taigi 23 iš vis už, niekas prieš, niekas nesusilaikė. Ačiū ponė Vikstram, patvirtiname jūsų e, paruoštą pranešimą. Toliau keliaukime prie šešto darbotvarkės klausimo. Dar vienas balsavimas elektroniniu būdu dėl direktyvos taikymos ryties išplėtimo asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga. Šitas susitarimas buvo, buvo priimtas per paskutinį trialogą. Jisai vyko lapkričio 9 dieną dalyvaujant valstybės sekretoriui Melšyje Vašalet ir komisariai Malstrom. Jame kalbama ir apie koreliacijos procedūrą. Tai yra klausimas, kurį reikės išspręsti horizontaliai. Taigi dabar mes balsuosime, bet pirmiausia norėčiau pasakyti, kad jeigu neprieštaraujate, balsuosime už visą tekstą tam, kad patvirtintumėm su taryba e, priimtą susitarimą. Taigi siūlau balsuoti už visą dokumentą. Pranešėjas ponas Morajas taip pat siūlė e, balsuoti už visą tekstą, kaip e, tokį, koks jisai yra lapkričio 9 dokumente pagal susitarimą pasiektą su taryba. Pone Marajas, ar norėtumėt pasisakyti, ponas Marajas? Manau, kad e, tikrai sutaupysime laiko, nereikės balsuoti visų trijų puslapių, taigi visų trijų puslapių pakeitimų, taigi siūlau balsuoti už visą tekstą, pirmininkas. Taigi dabar siūlau balsuoti. Balsuojame už visą tekstą e, tarybos laiške, kuris buvo gautas 2010 metų lapkričio 9 dieną, pat už priedus. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. 25 už, taip pat ponė Intvelt, 26 iš viso, niekas nesusilaikė, niekas nepasisakė prieš. Priimta. Visi kiti pakeitimai atkrito, todėl keliavame e, iki, prie galutinio balsavimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Dvidešimt šeši plus tie, kurie negalėjo pabalsuoti elektroniniu būdu. 28 ir niekas nesusilaikė, niekas nepasisakė prieš. Ačiū, ponė Morajas. Einame prie septinto darbo tvarkės klausimo. Trečių šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sezoninio darbo tikslais sąlygos. E, mūsų kolega e, pranešėjas šiuo atveju irgi yra ponas Morajas. Norime išgirsti komisijos pasisakymą šiuo klausimu dėl subsidiarumo e, principo, taip pat ir iš nacionalinių parlamentų. Kaip žinote, iš komisijos atvyko ponė Šmit, kuri pateiks e, poziciją, taip pat pasisakys Belgija kaip ir minikaujantį valstybę ir pranešėjas. Taip pat posėdėje dalyvauja atstovai iš keturių nacionalinių e, parlamentų - iš Čekijos, iš Austrijos Bundesrato ir, ir tarybos ir taip pat iš Lordų rūmų iš e, Didžiosios Britanijos. Jie pateikė savo nuomonę, kurioje išreiškė tai, kad šitas, principas, kad šitas dokumentas netitinka subsidiarumo principo. Taigi mes suteiksime jiems žodį, skirsime laiko, kad jie pasisakytų ir išdėstytų savo parlamentų nuomonę. Tada komisija atsakys jų iškeltus klausimus. Taigi pirmiausia, suteiksim žodį komisijos atstovui, atstoviai šiuo atveju, poniai Dajan Schmidt. Prašom. Much, Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi, kad galiu Jums šiandien suteikti informacijos apie pasiūlymą dėl sezoninių darbuotojų. Žinau, kad šis pasiūlymas jau sukėlė tam tikrą nerimą ir tikiuosi, kad šiandieną galėsiu kai ką patikslinti. Žinau, kad svarbu uh, diskutuoti su Europos parlamentu ir nacionaliniais parlamentais, atsižvelgiant į Lisabonos sutartį. Taip pat e, bendradarbiavimas su Europos parlamentu bei su nacionaliniais parlamentais buvo sustiprintas. Todėl labai džiaugiuosi būdama čia šiandieną. Komisija e, Liepos 13 pas, pateikė savo pasiūlymą kartu su kitu pasiūlymu dėl e, tam tikrų įgūdžių turinčių darbuotojų. Prieš kelias savaitės Lybė jau svarstė šį pasiūlymą. Reikėtų pabrėžti, kad pirmą kartą komisija teikia pasiūlymą dėl nekvalifikuotų darbuotojų E, tai svarbu žinoti. Šis pasiūlymas kartu su kitu, pasiū, kitu pasiūlymu e, sudaro dalį pastangų e, išvystyti visapimančią migracijos politiką. Pasiūlymas jau buvo paskelbtas 2005 metais mūsų darbų plane dėl teisėtos migracijos. 2009-aisiais Stokholmo programą taip pat patvirtino, kad svarbu įgyvendinti 2005 metų veiksmų planą. Taigi pasiūlymas e, numato ilgalaikės ir intensyves konsultacijas. E, pasiūlymą rengiant buvo ilgalaikiai konsultuojamasi su visomis institucijomis ir dabar manome, kad buvo parengtas labai subalansuotas tekstas, kuriame atsižvelgiama į įvairias nuomonės šio klausimu. Galima būtų manyti, kad esant ekonominiai kriziai mm, sumažėjo migruojančių darbuotojų poreikis kai kuriuose sektoriuose taip iš tikrųjų yra, tačiau kitai, iš kitos pusės taip pat reikia pripažinti, kad vidutiniu ir ilgalaikiu laikotarpiu gerai organizuota migracijos politika suvaidins svarbu vaidmenį užpildant darbo jėgos spragas. Taigi, kodėlgi pamanėme, jog būtina teikti šį pasiūlymą. Visų pirma, e, yra poreikis sezoniniams darbuotojams iš trijų šalių kad jie atliktų sezoninius darbus, ypač turizmo ir žemės ūkio srityje, kadangi vis mažiau ir mažiau ES piliečių nori atlikti tokį darbą. Be to, sezoniniai darbuotojai iš trečiųjų šalių dažnai, e, jiem turi dažnai būti numatyta apsauga, kadangi jie yra dalis tų darbuotojų, kurie pakliūna į išnaudojimo rizikos grupę. Taip pat kyla susirūpinimas dėl jų sveikatos ir saugos. Be to, reikia užkirsti kelią neteisėtai migracijai, numatant galimybę teisėtai migracijai. Ir būtent dėl šios priežasties pateikėme šį pasiūlymą. Taigi pasiūlyme yra numatyti du pagrindiniai tikslai. Jame numatoma speciali procedūra atvykimui ir gyvenimui. Ir antros, antrasis tikslas - apibriežti sezoninių darbuotojų teisės, kurie atvyks iš trečiųjų šalių. Ypač e, šiame pasiūlyme yra septyni pagrindiniai elementai. Jame numatomas paprastesnis ir greitesnis atvykimo procesas, siūloma 30 dienų laikotarpis prieimimui Šis prieimimas remiasi bendru apibrėžimu ir kriterijais, pavyzdžiui, darbo sutarties buvimas ar darbo pasiūlymo buvimas, jeigu e, numatomas atlyginimas e, priliks ar yra aukštesnis e, už minimalų atlyginimą, negali viršyti šešių mėnesių per metus tas, ta darbo trukmė. Taip pat numatoma galimybė Mm, gauti ilgalaikį daug, daugkartinį leidimą trim metam sezoniniam darbui. Tai taip pat e, padėtų migracija iš trečiųjų šalių, taip pat numatomos e, darbo sąlygos, reikalavimai darbo sąlygoms, taip pat e, valstybėms narėms paliekama galimybė numatyti darbo rinkos testą. Taip pat svarbu pabrėžti, kad valstybės narės laisvai gali pasirinkti jį atlikti. Ir taip pat norėčiau pridurti, kad yra ir profsąjungų preferencija, tai reiškia, kad iš anksto valstybės narės gali patikrinti, ar tų darbo vietų negali užpildyti nacio, e, to šalies piliečiai ar ES piliečiai, kurie jau yra teisėtai darbo rinkoje. Pasiūlyme taip pat reikalaujama, kad darbdaviai teiktų įrodymus, kad sezoninis darbuotojas bus tinkamai apgyvendintas. Taip pat numatomas ir skundų teikimo mechanizmas, kuriuo galėtų pasinaudoti sezoniniai darbuotojai iš trečiųjų šalių. Taip pat norėčiau pridurti, kad kai ką dėl sankcijų, nes reikia nepamiršti, jog yra ir konkreti direktyva priimta 2009 metais, kurioje numatoma, numatomos sankcijos darbuotojams, pas kuriuos dirba neteisėtai atvykę darbuotojai iš trečiųjų šalių. Ir galiausiai kokiagi nauda mm, aiškios ir paprastos sezoninių darbuotojų prieimimo taisyklės. Jos leistų greičiau pasamdyti sezoninius darbuotojus, kai to reikia. Mažiau žmonių dirbs neteisėtai sezoninius darbus ir neviršis leidžiamo buvimo laikotarpio. Taip pat numatytos sąlygos darbo sąlygoms, tokiu būdu bus užkristas kelias išnaudojimui ir apsaugota ne ES piliečių sezoninių darbuotojų sveikata ir sauga. Taip pat mm, migrac... tokių sezoninių darbuotojų migracija, grįžtamoji migracija tarp e, jų darbo šalies ir gimtosios šalies. Tokiu būdu patikimai bus siunčiamos lėšos tarp šių šalių, investicijos bus patikimesnės, taip pat prisidės prie skurdo mažinimo ir ES vystimo politikos. Tai yra toks pirmas pristatymas, iš ankstinis pristatymas, tačiau dabar esu pasiruošusi atsakyti į, į jūsų klausimus. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksim žodį Belgijai kaip pirmaninkaujančiai šaliai, tada pranešėjai ir nacionalinių parlamentų atstovams. Pone Izabel Rais, kom... Belgijos kaip pirmininkaujančios valstybės vardu. Labadiena, ačiū pirmininkė. Labai trumpai Pakalbėsiu apie mūsų darbo taryboje eigą ir dabartinę, dabartinius pasiektus rezultatus, kaip komisarė jau pasakė. Šis pasiūlymas buvo pateiktas šių metų Liepą. Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdėje ir dauguma ministrų pasisakė teigiamai šio klausimo šio klausimu. Taip pat buvo pasakyta, kad reikia žengti žingsnį prieki teisėtos migracijos srityje, ypač kalbant apie tam tikras nuostatas ir subsidiarumo principą. Šitas dokumentas taip pat buvo analizuojamas ir techninė prasme. Nuo e, rugsėjo migracijos darbo grupė e, taryboje baigė pirmąjį dokumento svarstymą, bet dar kol kas nėra baigtas visas darbas, dar kai kurios valstybės e, yra pareiškusios tikrinimo išlygą. Ir yra tam tikrų klausimų, kurie yra lik ir dar ne iki galo sutarti. Tai pavyzdžiui, buvimo laikas šiame tekste yra 16, e, atsiprašau, 6 mėnesiai per metus kaip maksimumas. E, dėl buvimo laiko trukmės būtent ir yra tam tikrų išlygų. Kitas klausimas tai dėl leidimo gyventi išdavimo, kas jį turėtų išduoti. Kyla klausimų Ar nebūtų gana tiesiog vizos Europos, dirbti Europos Sąjungai, Sąjungoje ir 30 dienų prašymo tvarkymui. Šitas terminas kai kurioms šalims atrodo nelabai tinkamas. Taip pat reikalavimas, kad darbuotojui būtų suteiktos tinkamos gyvenimo sąlygos Taigi čia yra irgi nesutarimų dėl to, kaip apibriežti tinkamas gyvenimo sąlygas. Pasikartojančius leidimus, dėl pasikartojančių leidimų šita nuostata irgi kelia įvairiausių nesutarimų. Taip pat buvo iškelta klausimų dėl vienodo elgesio, vienodų teisių E, šalių, trečių šalių piliečiams, ypač dėl socialinių teisių. Taigi šitie klausimai dar turės būti analizuojami ir pirmininkaujantį valstybę e, stengiasi pasiekti kompromiso. Kitas e, Darbo grupės posėdis vyks gruodžio 8 dieną ir tai bus paskutinis posėdis pirmininkaujant Belgijai. Taigi, kaip sakiau, Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, turės tęsti šitą darbą, nes dėja nepanašu, kad mes be pirmininkaudami galėsime pabaigti šitą darbą, bet dirbsime iki gruodžio mėnesio pabaigos. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Dabar žodis pranešėjai, ponė Morais. Um, ačiū pirmininkė. Manau, nacionalinių parlamentų, kurie dalyvauja ir šiandien. Jų susirūpinimas dėl subsidiarumo būtent ir reiškia, kad e, parlamentas pirmą kartą kalba apie teisinę, teisėtą migraciją. Labai ilgai mes kalbėjome ir prašėme, kad būtų pradėta kalbėti būtent apie teisėtą migraciją. Ir dabar tikimės, kad mes atliksime labai sunku, bet svarbų darbą. Mm, būtent reglamentuosime teisėtą migraciją. Mes peržiūrėjome Stoholmo mm, programą ir, ir kitus teisės aktus. Tai šitas dokumentas yra paketo dalis. E, jisai susijęs ir su Matijo pranešimu dėl vieno leidimo gyventi ir dirbti, susijęs ir su kitais pranešimais ir dokumentais, kuriuose kalbama apie įvairiausius teisėtos migracijos aspektus. Taigi mes čia kalbame ne apie horizontalų dokumentą, bet apie įvairiausius dokumentus, kurie yra susiję. Labai svarbu iš karto pabrėžti, kad pagrindinis tikslas yra tai, kad, ne, kad užkirstume kelią sezoninių darbuotojų išnaudojimui. Taip pat turėtumėm pakeisti savo požiūrį. Mums reikia brandaus požiūrio į E, imigrantus, darbuotojus, kurie tapo tam tikrą demokra, demografinę, e, demografinių reiškinių, nes sezoniniai darbuotojai yra realybė. ES galėčiau pateikti statistikos, bet nenorėčiau jūsų dabar varginti. Visos šalis e, pateikė skaičius komisijai ir visos šalis supranta, kad sezoniniai darbuotojai yra svarbi jėga jų ekonomikoje. Taip pat ir neteisėtai dirbančių sezoninių darbuotojų e, skaičius yra labai svarbus mūsų ekonomikoje. Taigi labai svarbu dirbti šiame komitete kartu su darbo komitetu, žimtumo tai yra komitetu ir spręsti šią problemą. Komisija iškėlė pačius svarbiausius klausimus, taryba taip pat. Mano nuomonė, svarbiausias aspektas šiame mm, pakete, svarbiausias klausimas yra nustatyti e, atvykimo kriterijus ir užtikrinti sezoninių darbuotojų apsaugą, užtikrinti tinkamą gyvenimo vietą, užtikrinti darbo valandas atitinkamas ir atitinkamą atlyginimą sąžiningą. Tai yra labai svarbus ir sudėtingas klausimas. Ir mes kartu su užimtumo su komitetu turėtumėm apibriežti e, vienodą elgesį ir vienodas teisės. Ir mm, Džojo Sorvelas sakė, kad vieni yra lygus, kiti yra lygesni už kitus, taigi reikia apibriežti lygumo lygaus apmokestinimo mm, principą ir, kas, ir kokios e, kliūtis tam kyla. Nes pagrindinis mūsų tikslas yra būtent užkirsti kelią sezoninių darbuotojų išnaudojimui, reglamentuoti šitą sritį, nesukurti kažkokio atskiro darbuotojų kaip ir sektoriaus, bet jį reglamentuoti. Reglamentuoti e, reikia reglamentuoti, tarkim, socialinės apsaugos sąlygas, kreipti e, atitinkamą dėmesį į įvažiavimo sąlygas. E, tai yra mūsų komiteto klausimas. Taip pat reikia griežčiau apibriežti, kas yra sezoninis darbuotojas. Nes profsąjungos ir verslas, kuris, kuriame dirba mm, sezoniniai darbuotojai, jiems turėtų būti mm, aiškus tas apibrėžimas, nes šitie sezoniniai darbuotojai būtent ir dirba svarbiausiose ekonomikos rytise. Galėčiau kalbėti ir kalbėti, bet gerbsiu komisijos ir tarybos laiką, padarysiu išvadas. Pirmiausia, reikia iš tą paketą žiūrėti kaip į visumą. Negalėjome dirbti horizontaliai, dirbame sektoriais, tačiau vis tiek turime sukurti svarbiausius pagrindinius vardiklius mig, teistės, mig, teistos migracijos klausimų. Manau, kad šitas dokumentas yra sudėtingas, bet jis labai svarbus. Mes daug metų jau nuo temperė e, diskusijų 99 metais dirbome, kad būtumėm ten, kur dabar esame, kad po Lisabonos sutarties e, įsigaliojimo galėtumėm kalbėti būtent apie legalios migracijos reglamentavimą. Tai yra labai svarbu žingsnis šiam komitetui ir užimtumo komitetui taip pat. Taigi e, tai yra labai svarbus pranešimai ir tikiuosi, kad mums pavyks e, nustatyti pagrindinės teisės ir kriterijus, e, dirbant visiems kartu. Ačiū, ponė Marais. Dabar, manau, reikėtų išklausyti ir nacionalinių parlamentų atstovų, kurie iškėlė subsidiarumo klausimą. Pirmiausia, žodį suteiksiu ponui Thomas Grulich, kuris atstovauja Čekijos senatą. Prašom. Labą dieną. Pirmininkė, ponios ir ponai. Čekijos parlamento senatas priėmė gana sudėtingą rezoliuciją, įskaitant devynis punktus. Ir, tačiau norėčiau paminėti svarbiausius šešis. Čekijos senatas mano, kad trečių šalių piliečių atvykimas ir buvimas šalyje sezoninio darbo tikslais pakankamai gali būti reglamentuojamas ir nacionaliniu lygiu, o ES teisės akto visai nebūtina priimti. Jis ne, neatneštų jokios pridėtinės vertės. Be to, Čekijos senatas mano, kad šis pasiūlymas netitinka subsidiarumo principo numatomo Lisabono sutarties penktojo, penktos straipsnio trečioje dalyje. Todėl Čekijos senatas parengė motivuotą nuomonę ir pabrėžia, kad poreikis reglamentuoti sezoninį darbą valstybėse narėse skiriasi dėl skirtingų jų e, darbo rinkų struktūrų. Taip pat manome, kad šis pasiūlymas nenumato veiksmingų ir pakankamų mechanizmų, kurie leistų užkirsti kelią, kad trečiųjų šalių piliečiai vėl kreiptųsi e, dėl leidimo kitoje valstybėje šalyje pasibaigus pirmosios išduotam leidimo galiojimui. Ir todėl galėtų ilgiau pasilikti ES nei šešis mėnesius. Manome, kad būtų sudėtinga numatyti e, sąlygas grįžtamai migracijai, e, kreipiant dėmesį tik į kai kuriuos sektorius, pavyzdžiui, žemės ūkį ir turizmą, kadangi šių profesijų pobūdis netitinka kitose valstybėse narėse esančių poreikių, kur migracija reikalinga, sakykime, statybų sektoriuje. Dabar norėčiau paminėti kelias bendro pobūdžio išvadas, nes Čekijos Respublika pirmas iki priėmė tokį, tokią nuomonę įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Mūsų išvados susijusios su tikromis kliūtimis nacionaliniams parlamentams pasinaudoti kortelių mechanizmu, kadangi tik šešios nuomonės buvo surinktos, kuriuose sakoma, kad kyla problema dėl subsidiarumo. Pagrindinė priežastis, kodėl nacionaliniai parlamentai negali naudoti tokių kortelių, kadangi trūksta koordinavimo tarp šių nacionalinių parlamentų. Dar viena priežastis, kodėl tiek mažai nuomonių parengta, yra ta, kad dauguma parlamento rūmų negalėjo laikytis to aštuonių savaičių laikotarpio. Tik 14 nacionalinių parlamentų sugebėjo aptarti šį pasiūlymą. E, kodėlgi tokia, taip trūksta koordinavimo, kadangi nėra tinkamo būdo, kaip būtų teikiamos, kaip būtų numatomos tokios kortelės Lisabono sutartie, kadangi nacionaliniai parlamentai turi ribotus įgaliojimus priversti komisiją keisti pasiūlymus. Todėl nacionaliniai parlamentai yra demotivuojami. Ši direktyva yra geras praleistos progos pavyzdys, Ir dėl to mums labai gaila. Ačiū. Thank you. Ačiū. Dabar išklausykime Austrijos parlamento atstovo, ponas Hanes Veninger. Ačiū už suteiktą žodį. Prieš išsakydamas Austrijos parlamento nuomonę, norėčiau pasakyti, kad prieš kelias dienas komisija pagyrė Austrijos socialinę darbo rinkos politiką, sakydama, kad per pastaruosius mėnesius sugebėjome išvengti rimtų socialinių krizių, kurios galėjo kilti dėl finansų krizės. Taigi nedarbo lygis išlieka žemas, ir mums neblogai sekasi. Aišku, ir toliau išlieka sezoninių darbuotojų poreikis Austrijoje. Pagal dabartinius reglamentus jie gali atvykti tik tuo met, jei iš tikrųjų yra didžiulis darbo jėgos poreikis, kurio negali patenkinti nacionaliniai ar ES piliečiai. Siekiama išvengti sezoninių darbuotojų iš trečiųjų šalių kad jie nesumažintų atlyginimo. Austrijoje dabar yra 750 darbuotojų iš trečiųjų šalių, dirbančių turizmo, miškininkystės, ūkininkavimo ir žemės ūkio srityse. Europos Sąjungos preferencijų principas turėtų galioti. Turėtume bandyti skatinti Europos Sąjungos piliečius įsidarbinti tokiuose darbo vietose. Mes taip pat turime ir pereinamąjį laikotarpį, kuris baigs galioti 2011 metais. Tai taip pat dar sumažins sezoninių darbuotojų poreikį. E, prisimenant, ką sakė komisijos atstovė, norėčiau pabrėžti tris priežastis, kodėl nemanome, kad bus sukurta Europos pridėtinė vertė šiuo reglamentu. Visų pirma, Šie leidimai labai sezoninio pobūdžio, regioninio pobūdžio, juos sunku įvertinti, bet to juos gali įvertinti, jie gali būti vertinami tik atsižvelginti vietos rinką. E, leidimas dirbti kelis sezonus apskritai yra neįmanomas dalykas. Be to, jei bus numatytos kvotos sezoniniams darbuotojams, tada turėtų būti galimybė numatyti nulinę kvotą, jei tokio poreikio nėra. Trečia, teisė sezoniniams darbuotojams pasilikti nebūtinai turėtų būti suteikiama šešiems mėnesiams, bet turėtų ats, būti atsižvelgiama į įdarbinimo laikotarpį. Leidimai ilgesni nei šešiem, šešių mėnesių laikotarpiui mm, neatitiktų sezoninio tokio įdarbinimo pobūdžio. Projekte kalbama apie darbo teisę ir darbo rinką. ši, šios klausimus turėtų spręsti valstybės narės, o Austrijos vyriausybė nemato poreikio harmonizuotam reglamentavimui, kadangi tie poreikiai sezoniniam darbui skiriasi kiekvienoje valstybėje narėje labai žymiai. Ir tame reglamente reikėtų numatyti atskiras nuostatas įvairioms valstybėms narėms. o tai reikštų, kad negalima būtų taikyti regioninių reglamentų. Taip pat būtų, nu, kiltų problema dėl subsidiarumo ir norėtume, kad atsižvelgtumėte į šiuos argumentus. Ir aš taip pat galiu jums e, teikti tolesnės informacijos, jeigu to reiktų. Ačiū dabar. Ar tiesiog prieš Junktinės karalystės lordų rūmų. Ačiū pirmininkė, esu labai dėkingas Lybė komitetui už tai, kad pakvietė mus dalyvauti šiame posėdėje. Mes labai džiaugiamės galimybę išsakyti savo poziciją. Išklausęs Čekijos ir Austrijos kolegų pozicijų galiu pasakyti, kad jos yra panašios į tai, ką mano komitetas pasiūlė neseniai, um, teikdamas nuomonę, kurią patvirtina uh, lordų rūmai. Aišku, sezoniniai darbuotojai yra plačiai paplitęs reiškinys visose valstybėse narėse, tačiau labai skirtinga yra situacija, kokiam laiku jiems reikia, kokiems darbams jų reikia ir taip toliau. Be to yra didelių skirtumų tarptų valstybių narių, kuriuose galima patenkinti poreikį darbuotojais iš ES ir e, yra skirtumai su tomis valstybėmis narėmis, kuriuoms reikia darbuotojų iš, kit, iš kitur, ne iš ES valstybių narių. Ir 79 straipsnėje būtent kalbama apie tai, kad valstybė narė pati turi spręsti tuos klausimus. Ir būtent dėl tų skirtumų mes galvojame, kad įvažiavimas trečiųjų šalių piliečių, sezoninių darbuotojų į valstybę narę iš trečiųjų šalių turi turi būti Ir gali būti reglame, visų pirma reguliuojamas rinkos veiksnių ir valstybės politikos e, tokių asmenų atžvilgių. Čia ES veiksmų mūsų manimų nereikėtų šioje srityje. Be to yra ketvirta priežastis, kurią komisija pateikia, kodėl jos manimų reikėtų laikyti subsidarumo principo. Ir tai yra priežastis, kad valstybės narės turi priimti sprendimus dėl trečiųjų šalių piliečių, tačiau tie sprendimai gali įtakoti kitų valstybių narių situaciją ir įtak, gali įtakoti migracinius rautus. Mes galvom tai, kad e, viena valstybė narė sukuria geresnės darbo e, sąlygas sezoniniams darbuotojams, iš tikrųjų gali padaryti ją patrauklesnė tiems sezoniniams darbuotojams. Tačiau Kadangi e, sprendimo teisė nėra absoliuti, tai yra tik tai minimali teisė, kur yra suteikiama atitinkamos valstybės piliečiams ir kadangi tos teisės yra skirtingos valstybės narėse, tai aišku, kad valstybė narė turėtų ir toliau išlaikyti e, teises kontroliuoti savo teritoriją. Aišku, kad Šengeno teri... E, zonai reikalingos bendros taisyklės dėl įvažiavimo, dėl nelegalaus buvimo ir taip toliau. Tačiau mes nesuprantame, kodėl bendros taisyklės dėl sezoninių darbuotojų kažkiek mažintų riziką, kuri kyla Šengenui. Uh, Mes galvojame vis tik tai, kad e, darbuotojų išnaudojimas ar e, netinkamos darbo sąlygos turi būti reglamentuojami per tokius europinius teisės aktus, kuriuos būtų įmanoma įgyveninti. Aišku, valstybių narių taisyklės yra privalomos ir jas galima įgyveninti, tačiau yra e, klausimas, ar iš tikrųjų europinės taisyklės padėtų išspręsti darbuotojų išnaudojimo klausimą. Ir galiausiai taisyklės dėl sezoninių darbuotojų reikalingos dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, kad būtų būtų galima pagilinti globalojų požiūrį. Todėl mes galvojame, kodėl komisijos pateikti argumentai tikrai galėtų būti įtikinami. Mūsų jie neįtikino. Pirmininkė, aš dar pridurčiau, kad nu, net jeigu ir būtų ši direktyva uh, priimta, ji nebūtų taikoma Junktinė karalystė, kadangi Junktinė karalystė pagal 21 protokolą nenusprendė taikyti opt-in, tai yra um, prisijungti prie direktyvos taikymo. Uh, Tačiau mes galvojame, kad Junktinės karalystės parlamentas turėtų išanalizuoti ir iš tikrųjų laikomas europinių sutarčių šiuo atveju, šiuo atveju. Ir galiausiai aš taip suprantu, kad vis tik tai, aišku, reikėtų kažkiek tai kontroliuoti sezoninių darbuotojų įvažiavimą į valstybės narės ir buvimą juose. Tam, kad būtų galima užtikrinti, jog jie nebūtų išnaudojami, kad būtų užtikrintas sveikatos ir darbo sąlygų minimumas. Ir tam reikalingas, aišku, bendrų taisyklių taikymas tam tikros visose valstybėse narėse. Tačiau mes mes galvojame, kad tokius dalykus reikia, vis tik tai geriausiai yra spręsti nacionalių lygmenių. Ačiū, dabar vėl suteiksime žodį poniai Šmit, komisijos atstoviai. Galbūt jį norėtų sureaguoti į nacionalinių parlamentų atstovų išsakytas pastabas. Pane Šmit. Uh, much, uh, I, I I... Ačiū pirmininkė. Man atrodo, aš savo žanginėme žodė atsakiau į kai kuriuos iš parlamentarų klausimų. Tad aš galėčiau, aišku, detaliau panalizuoti kai kurios kitus momentus, kurie buvo čia išsakyti. Be abejo, mes išklausėme nacionalinių parlamentų, gavome jų nuomonės ir e, per kitą savaitę galėsime sureaguoti į jų išsakytas nuomonės. Be abejo, Mes būtumėm norėję, kad nacionaliniai parlamentai visi paremtų mūsų iniciatyvą, tačiau mes suprantame, kad gali būti skirtingų nuomonių ir skirtingų pozicijų. Kaip ir anksčiau jau buvo paminėta, buvo e, gauti šeši neigiami atsakymai, tačiau buvo ir keletas teigiamų atsakymų ir manau, kad tai e, rodo, jog kai kurie nacionaliniai parlamentai tikrai remia mūsų pasiūlymą dėl kai kurių tų dalykų, kas buvo čia dabar išsakyta, norėčiau dar kartą pasakyti, kad palikome kažkiek tai judėjimo laisvės ir valstybėms narėms. Visų pirma, kaip aš jau pirmai sakiau, valstybės narės gali visų pirma pasitikrinti, kas yra jau numatyta nacionaliniai darbo rinkoje piliečiams vietiniams darbuotojams. Tai yra labai svarbu, aišku, tas principas vietos rinkos. Antras dalykas, ir čia tai, ką sakė nacionalinių parlamento atstovai, tai yra mm, srautų apimtis ir iš tikrųjų sutartys yra pasakyta, kiek. Um, tų um, kitų šalių piliečių gali atvažiuoti dirbti į valstybės narės, tai čia tą gali užfiksuoti valstybės narės, tai yra pasakyta Lisabono sutartyje. Kita vertus, valstybės narės gali puikiai atsižvelgti ir į savo valstybės darbo rinkos situaciją. Ir žinoma, kiekviena valstybė narė nuspręs, kaip jį organizuos tą darbą. Kiti dalykai, kas dar buvo paminėta, tai šešių mėnesių terminas. Tai sudėtingas klausimas, mes bandėme atsižvelgti į tai, kokia yra e, faktinė dabartinė situacija valstybėse narėse. Kai kurios valstybės narės leidžia sezoniniams darbuotojams pasilikti ilgiau nei šešis mėnesius, kitos valstybės narės leidžia uh, Mm, pasilikti sezoniniams darbuotojams tik tai trumpesnį laiką. Galų galę mes nusprendėme pateikti tokį pasiūlymą, kuris būtų kažkur per, per vidurį tarp abiejų požiūrių, tarp abiejų variantų ir tai būtų šešių mėnesių terminas. Dabar dėl migracijos ratų čia yra, gali būti įvairių parametrų įvairiems sezoniniams darbuotojams taikyti taikoma būtent grįžtama. Um, Grįžtamosios migracijos atveju dėl tų srautų čia, aišku, labai svarbu žiūrėti į e, kilmės šalis, iš, iš kurių atvyksta emigrantai ir čia reikėtų daug platesnio požio bendradarbiavimo. Dabar bendrai dėl subsidarumo principo. Aišku, vertinant e, sezoninių darbuotojų poreikį, vienose valstybės narėse jis didesnis, kitose mažesnis. Uh, vien ir tai, kokius sprendimus priima vienas valstybės narės, gali labai įtakoti situaciją kitose valstybėse narėse. Ypač dabar, kai turime Šengeno zoną, Šengeno erdvę be vidaus sienų. Aišku, kad reikia tos vidinės drausmės, reikia taip pat ir užkirsti kelią tokiai situacijai, kuomet būtų nelegaliai patenkama į valstybės narės ar būnama per ilgai. Taip pat reikia paminėti sankcijų direktyvą, kurią turime, reikėtų nepamiršti to, kad ją turime. Pavyzdžiui, tai yra sankcijos tiems darbdaviams, kurie įdarbina nelegaliai esančius trečiųjų šalių piliečius. Kai, aišku, reikia galvoti apie šios direktyvos pilną perkelimą ir įgyvendinimą, būtent migracinių srautų srityje tai labai svarbu. Taip pat, ką ponas Morajas pasakė, reikia vertinti šį pasiūlymą kitų pasiūlymų kontekste, daug platesnėme kontekste, galvojant apie nelegalią migraciją, kas jau paminėta, bet taip pat ir apie kitus pasiūlymus, kurie dabar pateikti, pavyzdžiui, dėl um, perdavimų Dėl, taip pat dėl e, mėlynosios kortelės e, aukštą kvalifikaciją turintiems darbuotojams iš kitų šalių, ka, kas bus irgi kitais metais varstama. Tai yra tikrai e, reikėtų tą pasiūlymą vertinti ne vieną atskirai, bet platesnėme kontekste. Be abejo, komisija norėtų, kad būtų viena direktyva, kurie apimtų visus. Uh, Mm, klausimus. Mes siūlėme tą 2001 metais, tačiau dėje nepavyko to patvirtinti tarybą. Dabar situacija yra kitokia. Mes labai tikimės, kad ir bendro sprendimo procedūra leis mm, siekti daug mm, platesnių užmojų imigracinės politikos patvirtinimo. mes tikimės, kad abi statymų leidybos institucijos laikysis panašios nuomonės. Ačiū. Reply. Kaip supratau, komisija raštu atsakys nacionaliniams parlamentams per ateinančias savaitės. Taigi dabar pradėsime diskusiją. Pirmiausia, išklausysime pranešėjo, kuris nori pasisakyti. Pranešėjas. Pirmininkė, norėčiau pasisakyti prieš kitus kolegas, nes čia ne procedūrinis klausimas, čia Tiesiog dabar taip susidarė tokia, tokia situacija, kad pasisakė trijų šalių parlamentai, kurie pasisako prieš. Norėčiau pasakyti, kad ir italų, ir portugalų, ir ispanų, ir vokietijos parlamentai palaiko šitą e, dokumentą. Taigi tiesiog norėčiau pabrėžti tą pusiausvyrą. Antra. E, čia šitą dokumentą reikia priimti brandžiai ir tikrai nenorėtumėm priimti dokumento, kurio pagrindu šalis reguliuotų žmonių imigrantų skaičių, nenorime e, kažkokio senovinio dokumento. Kalbame apie inovacijas Nes valstybėse narėse yra labai daug neteisėtų migrantų, kurie dirba sezoninį darbą. Būtent todėl būtina yra reglamentuoti nelegalios darbo jėgos judėjimo rinką. O tokia rinka egzistuoja visose šalyse, taip pat ir tose, kurios čia pasisakė. Ir viena iš tų šalių yra mano šalis. Taip pat labai svarbu, kad čia kalbama netiesiogiai e, apie neteisėtą darbą. Taigi norėčiau atstatyti tą pusiausvyrą ir pasisakyti už tuos, kurie e, paremė šitą dokumentą. Pavyzdžiui, Pavyzdžiui, profsąjungos dėl e, lygaus darbuotojų traktavimo ir taip toliau. Galiausiai Prieš perdama žodį tiem kolegom norėčiau pasakyti, kad mes norėjome imtis horizontalaus dokumento, mes pasisakėme už vieną dokumentą, už vieną leidimą gyventi, bet taryba E, taryba atsisakė ir mm, visą laiką sakė, kad nori reglamentuoti sezoninį darbą, bet nepateikė pasiūlymų. Būtent todėl mums teko sektoriais imtis e, ruošti e, teisinius aktus. Žinoma, čia kalbama apie labai svarbų klausimą, neteisėta ir teisėta migracija, tai yra labai svarbu kiekvienai šaliai politiškai, už tai susilaukime tokio atgarsio iš parlamentų. Pirmininkas, ačiū, ponas Papa Nikolau. Ačiū. Pirmiausiai, nėra jokios abejonės, kad Europoje dirba daug sezoninių darbuotojų. Europoje ir daugybėje valstybių narių, ypač tose, kur daug žemės ūkio darbų, turizmo sektorius išvystytas, tose šalise labai reikalingi yra sezoniniai darbuotojai. Dauguma dirbančių šiuose sektoriuose yra nelegalus migrantai, kad ir kaip bebūtų gaila, reikia pri, tai pripažinti, todėl yra labai svarbu mūsų komitetui ir dabartinėme mūsų darbe ir ateities darbuose, ruošiant kitas atitinkamas direktyvas, yra labai svarbu paaiškinti, kad tiems žmonėms, kad jiems geriau būtų pasirinkti teisę tą kelią, nes taip jie užsitikrins geresnę ateitį, jie taip turės geresnės galimybės galbūt padaryti karjerą ar tiesiog e, patogiau gyventi, išgyventi tose šalise, į kurias jie imigruoja. Taip pat lengviau galėsime apsaugoti tuos asmenis, galėsime užtikrinti jų teisės. Pritariu pranešėjui šiuo klausimu. Kita vertus, kaip galime tai užtikrinti darbuotojams, kurie ES dirbs tik tai šešis mėnesius? Kaip galima užtikrinti vienodą apsaugos lygį, kaip ir tam asmeniu, kuris dirba, pavyzdžiui, penkeris metus? Taip pat dar nėra aiškiai apibriešta, kas yra sezoninis darbuotojas. Kaip mes apibriešime sezono pasikeitimą, sezono skirtumus pagal atitinkamus atliekamus darbus ir panašiai. Mūsų tikslas yra apsaugoti šios darbuotojus. Taip pat turime užtikrinti, žinoma, gali čia būti ir nepritarimų iš valstybių narių, turime aiškiai žinoti, kaip, ką darysime, kad nebūtų piknaudžiavimą šitomis nuostatomis. Ar tada, kai bus priimta šita direktyva, ar neatsiras tokių žmonių, kurie teiks, kad jie susitvarkė dokumentus kaip teisėti sezoniniai darbuotojai, o vėliau pasiliks valstybėje narėje e, kaip neteisėti darbuotojai. Jie pasinaudos direktyvą, e, e, bandydami ją piknaudžiauti. Taigi mes turime nustatyti griežtas sąlygas, kad pasibaigus e, sezoninio darbo e, laikotarpiu kiekvienas darbuotojas išvyktų savo kilmės šalį. Tam, kad to pasiektume, reikia stebėti ir darbdaviam keliamus reikalavimus, kad darbdaviai mums sutiktų tinkamą ir teisingą informaciją. Labai svarbu taip pat, kaip bus tie žmonės apgyvendinami. Taigi labai svarbu teisingai surinkti informaciją ir skleisti informaciją. Reikia informuoti darbdavius, taip pat ir darbuotojus apie tai, kaip jie gali savo kalbą gauti informaciją. Ar kažkaip užtikrinti vertimą, kad jie žinotų savo teisės. E, kita vertus, e, vertinant e, prašymus, tikimės rezultatų. Reakcija turi būti labai grei, greita. Jeigu asmuo nori įsidarbinti kaip sezoninis darbuotojas, atsakymas turi būti suteiktas labai greitai. Procedūra turi būti greita, kad tie asmenys tikrai spėtų atvažiuoti laiku tam sezonui įsidarbinti. Taigi reikės dėti daug pastangų nacionalinių parlamentų išsakyti komentarai yra labai svarbus ir suprantami jų e, prieštaravimai. Turint galvoje, kokios įtampos yra tam tikrose šalise dėl nelegalios migracijos, mes tikrai turime labai pasistengti ruoždami šitą direktyvą. Išklausiau komisijos, išklausiau pranešėjo Ir manau, jeigu mes visi kartu dirbsime, pavyks paruošti puikų dokumentą. Ačiū, ponas Argentinė. Ačiū, pirmininkė. Manau, per anksti kalbėti apie šios direktyvos e, detalės. Tačiau mes turime kartu aptarti, kodėl norime šio dokumento ir koks yra jo pagrindas. Jo pagrindas yra tas, kad mums į ES reikia darbuotojų. Ne tik atvykstančių su melinaja kortelė ar per nacionalinės aukštos kvalifikacijos darbuotojų sistemas, bet taip pat reikia ir nekvalifikuotų darbuotojų. Kai kuriuose šalise matome, kad uh, senstanti visuomenė, se, visuomenė sensta greičiau nei manėme. Kitose šalise pastebime, kad visuomenės senėjimas vyksta, bet darbo vietas užpildo mm, darbuotojai iš rytų Europos, sakykime, mano šalyje Niderlandos ir Junktinė karalystė. Tačiau taip nėra visoje Europos Sąjungoje. Taip pat matome, kad Dabar ES išnaudojami neteisėti darbuotojai. Prisiminkite pernai Italijos pietose vykusias riaušės. Tie afrikiečiai, juk dirbo ir gyveno pasibaisėtinomis sąlygomis, jie gyveno neteisėtai, kartais net ir teisėtai, tačiau neteisėtai įdarbinti. Tai reikia sustabdyti. Ir manau, kad Sezoninių darbuotojų direktyva yra pirmasis ES žingsnis siekiant suvokti, kad turime numatyti reglamentavimą, kad žmonės ir nekvalifikuotose darbo vietose galėtų teisėtai dirbti. Pagalvokite apie tuos afrikiečius, kurie yra prie pasienio su Ispanija. Esu tikra, kad jie norėtų teisėtai dirbti Europos Sąjungoje. Įvairiausi parlamentarai išsakė pastabas, kad kyla subsidiarumo problemų, kad dėl to sprendimo ES priimti neturėtų. Na, man dėl to kyla bejonių. Jei pažvelgtume į Tampero, Hagos ir Stokholmo susitarimus, pamatysime, kad įvairios vyriausybės jau įsipareigojo patvirtinti panašius reglamentus. Ir man įdomu, ar šie argumentai dėl subsidiarumo būtų išsakyti kalbant taip pat ir apie e, darbuotojus perkeliamus tarp įmonių ar valstybės narės ir tada išsakyti tuos pačius argumentus, kai kalbėtume apie kvalifikuoto darbo, kvalifikuotos darbo jėgos migravimą. Ar jie taip kalba tik kalbant apie nekvalifikuotus darbuotojus? Man atrodo, kad tai yra pirmas žingsnis siekiant plačiau reglamentuoti grįžtamąją migraciją. Uh, Tuo, aišku, neišspręsime e, vidaus darbuotojų klausimų. Jie taip pat dažnai atsiduria pažeidžiamose situacijose. Tikiuosi, kad toks turėtų būti mūsų kitas žingsnis. Taip pat norėčiau, kad mūsų darbo, sezoninio darbo direktyva suteiktų progą žmonėms e, siekti karjeros ES, galbūt pradėsite nuo sezoninio darbo, tačiau tai nereiškia, kad ten ir pasiliksite visą laiką. Turėtume kartu su ponu Marajas ieškoti sprendimų. Ir taip pat reikia įtikinti savus nacionalinius parlamentus, kad šio klausimo nacionaliniu lygiu neišspręsime, kadangi migracija yra, mums jos reikia ir reikės. Ačiū. You, Ačiū. Dabar pane Veda. Ačiū. Norėčiau padėkoti sekretoriatui už tai, kad leido mums pusantros valandos e, diskutuoti šiuo svarbiu klausimu, kadangi šiaip jau visą laiką turime viską paskubomis daryti. Uh, Tačiau nenorėčiau pasirodyti pernelyg dramatišką. Tačiau man atrodo, kad ši direktyva kartu su kitomis susijusiomis su migracija ir su prieglapščiu yra tam tikras testas ES. Dėl to, ko, būtent kokiegi yra tarptautinė žaidėja ES. Ir tikiuosi, kad taryba supranta viso šito reikšmę Tai taip pat yra ir išbandymas valstybėms narėms per nacionalinius parlamentus, mums kaip Europos parlamentui irgi. Tačiau tai yra ir Europos pilietinės visuomenės išbandymas, kalbant apie profsąjungas, nevyriausybinės organizacijas, nes juk čia mes nekalbame vien tik apie tai, kad mums Europai reikia, Europoje reikia darbuotojų. Mes kalbame apie paketą. Ar jį diskutuotume atskirai ar kartu. Ir mums reikia pademonstruoti pasauliui, kaip elgiamės, kai situacija yra susijusi su migracija. Ar mes esame Europos Sąjunga, ar tiesiog 27 valstybių narių rinkinys, ar sugebame laikytis e, bent jau minimalių, bet bendrų taisyklių galiojančių visoms valstybėms narėms, ar visą laiką šauksime apie tą subsidiarumo principą, kad galėtume elgtis skirtingai ir dažnai neaiškiai. Manau, kad turėtume bent jau pabandyti siekti darnaus savo pačių elgesio. O kalbant apie šią direktyvą, manau, kad per praėjusią kadenciją, kalbėdami apie gražinimo direktyvą Jau daug kalbėjome apie tai, kad ES turėtų pasiekti nuoseklę poziciją migracijos klausimų. Ir tada buvo iškeltas sezoninių darbuotojų klausimas. Mes juk turime iš, įgyvendinti savo pačių pažadus ir manau tai atneštų labai didelės pridėtinės vertės. Jei paliksime šį aspektą vien tik valstybių narių nuožiūrai, tai kalbėkime atvirai. Kai kurios valstybės narės tai laikys prioritetu, o kitos ne. Bet bet kuriuo atveju nacionalinių, nacionaliniai teisės aktai keisis keičiantis vyriausybėms, ar į kairę, ar į dešinę, ar centre. Manau, normalu, kad būtų bendros taisyklės, net jei jos bus tik minimalios, bet Europos lygmens. Aš suprantu, kad taryboje pasigirsta balsų, kurie pasisako prieš šį dokumentą, nenori jo patvirtinti, kadangi patiriamas ir ten spaudimas iš nacionalinių vyriausybių ir taip pat iš tiek nacionalinių, tiek Europos profsąjungų. Tačiau kalbėkime atvirai. Galime dirbti su detalėmis, galime užtikrinti, kad darbuotojų sąlygos, net ir sezoninių darbuotojų sąlygos iš valstybių narių bus apsaugotos. Ir sutarkime, kad galime reglamentuoti ir sezoninių iš trečiųjų šalių atvykstančių darbuotojų įdarbinimą. Tai būtų visiškai normalu, kadangi tokia yra realybė ir negalime apsimesti, kad ji neegzistuoja. Taip jie egzistuoja. Žmonės susiduria su neįtikėtinomis sąlygomis, kadangi jų nieks neapsaugo, o mums reikia tai pakeisti. Pastebėjau, kad taryba minėjo visą eilę temų, kad yra regioniniai susitarimai, kad valstybės narės nenoriai pritarė šiam dokumentui. Tikiuosi, kad taryba sugebės išspręsti šiuos klausimus ir jais pasiremti, kad, su, kad surastų tikrai gerus sprendimus, bet nepasinaudos šiais argumentais siekiant sustabdyti šių direktyvų prie, prieimimą arba paveikti jų įgyvendinimą, jei jos bus priimtos. Tikiuosi, kad kas kart parengus gerus reikalavimus, tie reikalavimai tikrai bus veiksmingi apsaugant sezoninių darbuotojų gerovę. Tikrai norėčiau, kad taryba suprastų šią žinią, kadangi mano nuomonė, jau kurį laiką šis Europos parlamentas elgesi labai atsakingai ir nuolatos siunčia žinę, kad norime, jog Europos Sąjunga būtų svarbus tarptautinis žaidėjas, o taryba taip pat turėtų elgtis taip pat. Taryba yra ES taryba, o ne 27 valstybių narių. Tai kažkoks susirinkimas. Ačiū. Mr. Giacolino. Ponas Džekolino. Ačiū pirmininkė. Keli pastebėjimai. Nacionalinių parlamentų atstovai daug ką pasakė. Ir galima pasakyti, kad šita direktyva jau nukentėjo be ruošiama. Kaip, kaip buvo pasakyta, aš ruošiau kitą direktyvą dėl pasikeiti, darbuotojų pasikeitimų tarp įmonių. Ir toje direktyvoje kalbama apie darbo rinkos poreikius ir kaip nustatyti, kaip tuos poreikius galėtume patenkinti. Reikia nustatyti sąlygas, tokias pačias sąlygas darbuotojų priėmimui į darbo rinką. Pirmiausia, tai yra, aišku, susidarumo principas, bet taip pat yra labai svarbu ir e, rasti bendrą sprendimą labai svarbiai problemai. Jeigu prisimintumėm šitą direktyvą kilo 2010 metų sausio mėnesį. Ir įvairiuose mm, pas ES vietose e, vyko įvairiausių mm, neramumų susijusių su neteisėtą migraciją ir matėme, kad viešoji nuomonė buvo labai susidomėjusi migracijos klausimų. Čia kalbame ir apie žemės ūkį, ir apie viešasias paslaugas, apie turizmą, sveikatos apsaugą. Taigi sezoninių darbuotojų indėlis yra labai svarbus. Kita vertus, kiekviena šalis turi savo gerovės sistemą. Čekija turi savo, Austrija savo. Uh, E, Vokietija, Ispanija, Prancūzija, kitos šalis turi savo sistemas. Tačiau tai nereiškia, kad e, svarstant tokią svarbę temą kaip ši, Europos parlamentas negali didesnio dėmesio skirti tam, tikrai, tam tikram klausimui ir elgtis autoritetingai. Kita vertus, man atrodo, kad tai kad šią direktyvą mes praturtinsime kultūrinį debatą ir manau, kad ir šitą direktyvą ir tą direktyvą, kurią aš pats ruošiu, jas ruošiant kyla įvairiausių išlygų, iš skirtingų valstybių narių ir reikia jas atsižvelgti, kad geriau apsaugotume visus sezoninius darbuotojus. Kaip žinau, Italijoje dauguma sezoninių darbuotojų dirba žemės ūkio srityje, renka tarkim obolius mm, ir kitus vaisius ir daržovės. Manau, kad Kalbant apie tokią grįžtamąją migraciją, šeši mėnesiai kaip terminas yra tinkamas manau, kad galima taryboje rasti sprendimą ir atitinkamus susitarimus dėl terminų ir dėl viso kito. Pirmininkas, ačiū. EPP e uh, Ponas Busitil, Busutil, EPP frakcija E, palankiai žiūri šį klausimą ir mes, e, renkant parlamentą, apie tai kalbėjome ir tai kartojame. Ir mes konstruktyviai norime dirbti šiais klausimais ir tai pasakęs norėčiau taip pat pasakyti, kad e, manau, kad kolegos iš nacionalinių parlamentų iškėlė labai svarbius kriti... argumentus, kurių negalima. Inte... Ignoruoti. Komisija nu, mums pasakė, nesirūpinkite, mes išlaikysime nacionalinės kvotas, kiekvienai šaliai, m, mm, atsižvelginti tai, kiek jinai gali priimti so, e, sezonių darbuotojų, taip pat nesirūpinkite, atsižvelgsime ir ES poreikius. Bet tada kyla klausimas, jeigu iš, išliks tos kvotos, tai ką mums iš viso reikia tokios direktyvos? Jeigu atsakymas yra toks, kad reikia e, pirmiausia kreipti dėmesį į darbo sąlygas, tada reikia iškelti klausimą e, ir tokį, kodėl kiekviena valstybė narė negali užtikrinti tinkamų darbo sąlygų darbuotojams, kurie atvyksta iš trečiųjų šalių, tiesiog pati valstybė narė užtikrinti tokias sąlygas be ES įsikišimo. Taigi, manau, kad subsidarumo principas yra labai svarbus, jį reikia gerbti ir komisija privalo pateikti tinkamą argumentą, kodėl subsidarumo principa, principas, kodėl neįmano, kad subsidarumo principas čia yra nepažeidžiamas. Dar svarbus dalykas yra tas, kad komisija pareiškė, kad už tą direktyvą mes efektyviau kovosime su neteisėta migracija. Kaip aš suprantu, metu mes turėjom kitų iniciatyvų e, šiam tikslui. Pavyzdžiui, direktyva dėl sankcijų darbdaviams, kurie įdarbina e, neteisėtus imigrantus. Šitą direktyvą dar tik įsigalios. Taigi, manau, net kalbėdami apie darbuotojų išnaudojimą, nereikėtų iš karto pulti prie išvados, kad E, priemu šią direktyvą bus padėtas taškas e, darbuotojų išnaudojimui, nes mes turime ir kitų e, dokumentų šiam tikslui siekti. Nenoriu pasakyti, kad mes pasisakome prieš šią direktyvą, ne, mes, mūsų požiūris yra atviras, mes norime tolimesnių diskusijų, bet mes norėtumėm, kad mus įtikintų. O šiandien Europos komisija mūsų neįtikino iki galo, kad subsidarumo principų yra laikomas. Ačiū. Thank you, uh, Chair. I also like to start with the point. Ačiū pirmininkė. Ponas Malderis sako, norėčiau pritarti ponui Busutil. Mm, retai išgirstame uh, parlamentų nuomonę, kaip žinau, 12 parlamentų uh, rūmų pareiškė išlygą Ir tai reikia atsižvelgti, galbūt visi parlamentai galėtų pateikti raštišką nuomonę, galbūt tai jau ir padarė. Ir tada norėtumėm gauti taip pat ir komisijos atsakymą e, su argumentais už ir prieš, kad galėtumėm patys nuspręsti, kokio požiūrio mums laikytis. Tikriausiai visi pritars, kad e, ES dirbantis asmenys turi būti, su jais turi būti elgiamasi padoriai, jie neturi būti išnaudojami ir panašiai. Niekas tam neprieštar, neprieštarauja, bet manau, kad šitas dokumentas nėra paremtas jokia statistika ir tai jo yra silpnumas, e, silpnoji vieta. Kiek valstybėse narėse yra sezoninių darbuotojų, koks yra poreikis, jeigu yra iš tikrųjų tiek daug neteisėtų darbuotojų, galbūt galima pateikti naują pasiūlymą, nes šitos direktyvos įgyvenimas irgi bus valstybių narių e, pareiga. Tai jeigu dabar valstybės narės negali susidoroti su nelegalia migracija, tai turėdamos ES lygmens teisę, ką, ką jie, kas kas pasikeis. Taigi mano klausimai yra tokie, kokia yra. Mm, šitos problemos, e, koks yra paplitimas ir ko yra tikimas tinačiais metais. Taip pat dar vienas klausimas, kurį ir taryba iškėlė. Vienas iš reikalavimų yra padarus apgyvendinimas. Kaip yra apibrėžimas padarus apgyvendinimas. Įsivaizduoju, kad Suomijoje toks padarus apgyvendinimas yra ne tas pats, kas Graikijoje. Tai kaip, kaip išspręsti šitą skirtumą? Kitas svarbus klausimas yra periodas, darbo periodas kodėl komisija nusprendė dėl šešių mėnesių, apsis, e, apsisprendė dėl šešių mėnesių, kodėl ne aštuoni mėnesiai ar, ar kitoks e, terminas, ar visiems, e, visoms profesijoms tas laikotarpis yra toks pats. Pavyzdžiui, įsivaizduoju, kad turizmo sektoriuje tas sezoninis darbas yra vienokio ilgumo negu, tarkim, žemdirbystėje. Taigi, kokiais argumentais remdamasi komisija priemė šešių mėnesių laikotarpį. Uh, E, ypač atsižvelgiant į skirtingas darbo sritis ar profesijas. Taigi tokie mano pirmieji pastebėjimai, gerumas pirmininkė. E, gavau įvairiausių nuomonių. E, vienos yra teigiamos, kitos neigiamos. Mes tengiamės į visus, visus pasiūlymus pirmiausia reaguoti teigiamai, bet turime išsakyti ir neigiamus e, argumentus. Pone Romero, ačiū pirmininkė. Komentaras dėl valstybių narių požiūrio į šią direktyvą. Akivaizdu, kad kaip ponas Busutilis sakė, valstybės narės pačios gali reguliuoti darbo sąlygas ir stengtis užkirsti kelią tai dvigubai darbo rinkai, kuri formuojasi. Taip pat akivaizdu, kad nėra statistikos ir labai svarbu iš tikrųjų įsigilinti į padėtį. Tačiau Nors yra čia klausimų, kurie yra susiję ir su subsidiarumo principu, bet taip pat tiesa ta, kad dabar Europoje gyvename naujų, prasidėjo naujas etapas. Nors padėtis visiškai kitokia, tas judumas mus veda kuo toliau, tuo labiau prie vienos europinės darbo rinkos. Todėl turime turėti priemonių ir nustatyti kriterijus, kad galėtumėm e, kontroliuoti tą vieningą rinką, vieną rinką, kuri ateityje bus tiesiog mm, akivaizdi. Negalime sakyti, kad tai yra valstybių narių e, pareiga. Žinoma, tai yra jų pareiga. Ir žinoma, mes gerbėme Junktinės karalystės poziciją, kai sako, kad nori jie patys būti e, sutarčių e, sergėtojai, bet taip pat e, reikia prisidėti ir prie ES kūrimo, bendro kūrimo ir kurti tas bendrasias nuostatas, kad užkirsime kelią piknaudžiavimui. Nes kas gali atsitikti? Ta dviguba rinka, kuri jau egzistuoja dėja, galbūt todėl, kad kai kurios valstybės narės neturi pakankamai mm, įrankių užkirsti tam kelio. Tai būtent ta, todėl, kad egzistuoja už tą dvigubą rinką, reikia priimti tam tikrų priemonių užkirsti kelią nes, e, šitam reiškiniu, nes kai, kai kurios Nes kai vienoiš, kai tik tai kai kuriuose šalise įmamasi priemonių prieš e, neteisėtą migraciją, tai padidėja neteisėta migracija kitose šalise. Ir būtent su tuo reikia kovoti. Tai būtent yra pridėtinė šios direktyvos e, vertė, kad neatsitiktų nebūtų šito, kaip ir šitos, šitos reakcijos iš vienos šalies į kitą bėgančių nelegalių migrantų. Kad nebūtų sudaromos tokios darbo sąlygos, kurios yra netinkamos bendroje rinkoje. Taigi manau, kad tai yra ta pridėtinė vertė, kurią reikia pabrėžti ir, ir apie kurią reikia galvoti ir Europos parlamente ir nacionaliniuose parlamentuose. Ačiū, ponas Fos. Vielen Dank. Ich bin etwas aufgeschreckt, ob der Beiträge einiger Kolleginnen, die. Ačiū pirmininkė. Su susidomėjimu išklausiau kolegų nuomonių, kurie sako, kad e, tas poveikis e, kad kovoje su nelegalia imigracija bus tvarus. Iš tikrųjų svarbu galvoti apie darbo salių pagerinimą, tačiau uh, Mm, čia nereikėtų galvoti, kad tai yra kažkokios tai užmaskuotos visomai bendradarbiavimo priemonės. Mes tokiu būdu su šia priemonė turime galvoti visų pirma apie sezoninius darbuotojus, kuriems bus sutiktas darbas tose valstybėse narėse, kuriuoms to reikia. Uh, Ar Visų pirma, reikia galvoti, ar mm, nereikia pagalvoti, kokia yra situaciją valstybės narėse ir galbūt tas darbo vietas galėtų užpildyti ES piliečiai visų pirma. Ar iš tikrųjų su šitą priemonę mes netversime kelio e, nedarbo augimui ES? Manau, kad reikėtų leisti samdyti sezoninius darbuotojus iš kitur tik tuomet, jeigu jau to darbo, tų darbo vietų negalima užpildyti mūsų vietiniais darbuotojais, ES darbuotojais. Ir jeigu jau tikrai būtinai reikės kviestis darbuotojų iš už ES ribų, tai tuomet reikia labai tiksliai apibriežti sąlygas, kuriomis būtų galima juos pakviesti, įsileisti ES. Mm, labai svarbu galvoti apie gyvenimo, darbo sąlygas, atlyginimus, socialinės garantijas ir taip toliau. Pavyzdžiui, socialinės įmokas, kas mokės ir kur jos bus mokama, ar jos bus mokamos toje šalyje, kur tas asmuo dirba, tuomet, pavyzdžiui, tam atveju, kuomet jiem reikia kreiptis į gydytoją ar nusipirkti vaistų, kas mokės už tai, ar turi būti tos įmokos mokamos kažkur kitur. Uh, Ir pavyzdžiui, jeigu kiekviena, kiekvieno atveju pilietis e, asmuo dirba, pavyzdžiui, šešis mėnesius, po to vėl šešis mėnesius, kaip bus sprendžiamas pensijų klausimas. Ir negali juk palikti žmonėm patiem išsispręsti tokių galvosukių. Taigi, kas po to po tų šešių mėnesių? Jis Įsivaizduokite, pavyzdžiui, um, sezoninė darbuotoja, kuri yra neščia ir kas po tų šešių mėnesių. Jeigu tie šeši mėnesiai baigėsi tuo met, kai gimsta kūdikis, ar tas kūdikis, jeigu jis dar gimęs per tuos šešis mėnesius, ar jis gauna ES pilietybę, um, kai bus dėl kitų dalykų, pavyzdžiui, ar, ar toliau galės tie sezoniniai darbuotojai likti toje šalyje. Pavyzdžiui, jeigu tas gimęs kūdikis gauna mm, ES valstybės narės pilietybę, ar jis turi teisę paskui toliau gyventi. Ir pavyzdžiui, o kas atsitinka, jeigu, tarkim, kažkoks nelaimingas atsitikimas, jeigu jis labai rimtas, uh, ar toliau a, tas asmuo pasilikęs valstybė ir jis laikomas teisėtai ar neteisėtai esančių. Tokius dalykus reikia aiškiai reglamentuoti. Aišku, čia eina kalba apie subsidiarumo principo taikymą, tačiau negalima taip paprastai pasakyti, kad čia subsidiarumas bus taikomas, o čia ne. Reikia išaiškinti visas sąlygas ir aplinkybės. kaip būtų su e, kilmės šalies, pavyzdžiui, socialinės apsaugos sistemomis. Tuomet ar tas asmuo, kurio įmokos buvo mokamos vienur ar kitur, kuais, kokias teisės turėtų tada į kitos šalies e, socialinių garantijų sistemą. Ačiū. Pone Lambert, dabar dėl europinės pridėtinės vertės mes daug girdėjome komentarų dėl to ar valstybės, kad valstybės narės nori įgyventyti savo nacionalinius teisės aktus, užtikrindamos, kad tie, kas dirba žemės ūkija, turizmo ar kitome sektorė, kaip sezoniniai darbuotojai, kaip, kaip mes girdime, kad jie yra labai išnaudojami tokie asmenys ir taigi valstybės narės turi teisės aktų, Mm, kurie negyvendinami, dažnai nėra pakankamų tikrinimo priemonių, nepakankamai inspekcijos darbo atliekama. Taigi yra tikimasi, kad mm, bus čia europinė pridėtinė vertė sukurta, kad komisija tarsi lakstys paskui kiekvieną darbuotoją, suseks, išsiaiškins kokią situaciją. Ir aišku, tie sezoniniai darbuotojai gali būti ir ES piliečiai, ir trečiųjų šalių piliečiai. Tad tie baziniai reikalavimai, kurie, kuriuos siekiama įvesti šią direktyvą, turėtų užtikrinti bent jau minimalų, e, pavyzdžiui, darbo užmokesčio lygį, darbo sutarčių e, minimalius reikalavimus. Aišku, kad būtų atitinkamai nauda numatyta ir saviems piliečiams. E, kaip ir tiems, kurie atvyksta iš kitur, kad nebūtų taip, kad bus pritraukta labai pigi, pigi darbo jėga ir tai bus pakengta mūsų vietos darbuotojų e, sąlygoms. Dabar klausimas iš tikrųjų, ar, ar Ar yra tikrai, kodėl yra tas sukūriama pigios darbo jėgos poreikis, kad visiems yra tokia, toks supratimas, kad visiems labai patinka. Bet iš tikrųjų yra labai rimtų klausimų susijėtinų su socialinės apsaugos sistemomis. Ir čia reikia turėti omenyje, ką valstybės narės dabar daro, nes galima daryti prielaidą, kad yra atitinkamai valstybėse narėse nuostatos susijusios socialinėmis garantijomis, su mokesčiais ir taip toliau tarptautinė darbo organizacija aiškiai yra pasakiusi, kas yra socialinės garantijos, socialinės apsaugos teisės ir mes turime socialinės apsaugos koordinavimo nuostas tiek savo piliečiams, tiek trečiųjų šalių piliečiams. Buvo iškelti klausimai, pavyzdžiui, dėl padaraus būsto ir ką mes turime omenyje. Aš manau, kad mes čia pagrindų direktyvoje galime nuspręsti, uh, ką mes laikome pagrindinėmis vertybėmis, ko mes norime iš valstybių narių. Taip pat mes turime aiškiai pasakyti, ką mes patys matėme, ką mes patys girdėjome, kas yra iš tikrųjų padarus būstas. Tai reiškia, kad turi būti ir tekantis vanduo, ir e, kad žmogus galėtų ir nusiprausti, ir e, išsiplauti e, rubus, pasigaminti maistą kad realiai būtų ir o, atskira lova, kad nebūtų kažkokia tai rotacija kažkok, ant kažkokių tai gultų, kur o, e, viens po kito darbuotojai miega. Tai yra būtent, e, kas tai yra padarus būstas sezoniniams darbuotojams, tai egzist, turi egzistuoti tokie teisės aktai valstybėse narėse ir jeigu to nėra, tai gėda joms. Uh, Man atrodo, čia tikrai yra pridėtinė vertė sukūriama šiuo siūlomu teisės aktu. Ir visos valstybės narės, visos vyriausybės anksčiau pritarė um, to, tokiai nuostatai aš sakyčiau, kad europinė pridėtinė vertė be kitų daugelio dalyko, ką jūs sakėte apie tinkamą darbo e, sistemą, ponė Romera, ką sakė apie darbuotojų teises ir taip toliau, aš manau, kad uh, galime paraginti komisiją užtikrinti, kad būtų realiai įgyvendintos darbuotojų teisų apsaugos sistemos ir tose valstybėse narėse, kurios to nepageidauja daryti iki šiol bent jau. Dank. Pane Ernst. Ačiū. E, girdėjome nacionalinių parlamento atstovų pasisakymus ir dabar norėčiau juos sureaguoti. Manau, kad svarbu ir norėčiau taip pat skirti šios žodžius tarybos atstovams, kad taigi svarbu pažvelgti į tuos argumentus, kurie buvo laikomi teigiamais kitose šalise. Yra du dalykai, kuriuos reikia išsiaiškinti. Pirmasis. Turime aiškiai nustatyti, koks viso šio proceso tikslas. Dėl jo turime susitarti, turime sutarti, kam bus taikoma šis reglamentas. Kalbėkime aiškiai, visos valstybės narės turi sezoninių darbuotojų ir joms visoms jų reikia. Galbūt skaičius skiriasi, tiesa, taip yra. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad šie sezoniniai darbuotojai siaubingai išnaudojami ir taip yra be ne visur. Italijos kolega minėjo konkrečius e, pavyzdžius, bet ši problema kyla daugelį šalių. E, žmonės nelegaliai esantis šalyje yra išnaudojami. Nacionalinės valdžios institucijos turėtų spręsti šią problemą, užtikrinti kokybę, bet jos to nedaro. Jie tą kokybę dar pablogino iš esmės. Galbūt aš labai čia griežtai pasisakau, bet uh, Dabar, kai pradėjome šį klausimą svarstyti Europos lygyje, galime numatyti vienodas taisyklės visur. Taigi, manau, kad tai yra geras dalykas ir todėl pasisakome už europinį reglamentavimą, nes reikia uh, užtikrinti vienodą statusą, tiek kalbant apie atlyginimą, tiek darbo sąlygas ir jų sveikatos apsaugą. Aišku, š, tarp mūsų yra skeptikų, kurie klausia, kodėl šis klausimas toks svarbus, gal jis jums ir nėra toks svarbus, bet manau, kad uh, siekiant užtikrinti pramoninę taiką mūsų šalise šis klausimas yra svarbus. Todėl reikia užtikrinti adekvačias darbo sąlygas šiems žmonėms. Tai irgi prisidės prie tos taikos palaikymo. Antra, mes norime sumažinti nelegalumo e, kiekį Europos Sąjungoje. Tai darome taip pat ir mažindami nelegalių migrantų skaičių. Aš sutinku su tuo, ką sakė ponas Morais. Turime teikti žmonėms reikalingas paslaugas, gerinti jų prieinamumą. Tačiau reikia patikslinti sezoninio darbo apibrėžti. Išklausėme įvairių minčių, kai kas sako, kad turime numatyti tam tikrą laiko, laiko apribojimą, mėnuo, 2-3 mėnesiai, bet 8-12 mėnesių yra tai sezoninis darbas jau apskritai. Taigi reikia numatyti laiko, e, laik, laikotarpį tam tikrą. Ar geriau reikia apibriežti tą darbą kaip tokį darbo tipą, kurio niekas iš valstybėse narėse esančių pliečių nenori dirbti? Ar tai reiškia, kad tai yra e, žemo statuso fizinis darbas. Kai kurie darbdaviai labai džiaugiasi gaudami sezoninius darbuotojus iš šešių šalių, kurie nesusipažinę su to šalies taisyklėmis ir reikalavimais. Taigi turime aiškiai suvokti, ko mes siekiame šiuo dokumentu, kitaip kil sunkumu. Pagrindinis mūsų siekis Ar turime užtikrinti, kad būtų tiems žmonėms būtų užtikrintos e, padorios darbo sąlygos ir tam tikras apsaugos lygis. Dėl detalio, aišku, reikės dar pagalvoti, bet prieš pradedant daryti tai, turime apsvarstyti tikslus, ko siekiame šiuo dokumentu. Girdėjome apie blogas sąlygas Italijoje ir esu tikra, kad ir bet kurioje kitoje valstybėje narė tokių pavyzdžių galime rasti. Dabar žodį suteiksiu ponui Kamel Kretski, kuris atstovauja Alžyrą Magrebo delegacijos vardu. Jie taip pat dalyvauja šioje diskusijoje, taigi ponia Gretski. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti parlamento narius ir su dideliu susidomėjimu klausiausi diskusijų e, lybė komitete. E, noriu pasakyti, kad ir atidžiai išanalizavome direktyvos pasiūlymą. Tikrai labai um, pozityviai vertiname tai, kas yra siūloma ir pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Man atrodo, du labai svarbus dalykai čia išskirtini. Visų pirma, kad Europa rūpinasi būsimų ir dabartinių sezoninių darbuotojų darbo sąlygomis, sveikatos apsauga būstų ir taip toliau. Taip pat rūpinasi ir tuo, kas bus su jais po to, kai pasibaigs tas sezoninio darbo kontraktas. Tačiau um, nei pasiūlyme, nei pasisakymuose nieko negirdėjau apie trečiųjų šalių um, poziciją. Uh, Ir jeigu norėčiau išsakyti mūsų viduržėmio jūros valstybių ir ypač mano šalies ar žyro e, poziciją, gal tai užvestų jūsų ant kelio, mm, norėčiau paraginti mm, ir dvišalių pagrindų padiskutuoti su tomis valstybėmis, kurioms tai būtų aktualus e, klausimas, būtent sezoniniai darbuotojai Europos Sąjungoje, aišku, kiekvienas galbūt skirtingoje srityje. Galbūt iš tikrųjų būtų galima panalizuoti galimybės, kaip m, mm, kiekvienai šaliai tai būtų naudinga plėtoti čia tas nuostatas, kaip komisijos atstovė ponė Šmit ir užsiminė, būtent e, kokią naudą galėtų atnešti ir trečiosios valstybės, e, kad čia ir investicijos ir trečiosiam šalims, šalims tai būtų labai naudingos nuostos ir dėl investicijų, ir dėl skurdo mažnymo ir taip toliau. Aš norėčiau pirmininkė tik pasakyti, kad reikėtų šią direktyvą spręsti taip pat ir tuos lausimus, kuriuos mes jau dabar matome, kuomet vyksta tam tikras e, smegenų nutekėjimas, e, kuomet jau matoma ir taip darbo jėgos trūkumą kai kur. Pavyzdžiui, to, tom šalims, kurios dėjo didžiulės pastangas, lavindama savo žmonės, pavyzdžiui, mūsų šalyje švietimo biudžetas yra vienas iš pačių didžiausių, taigi mes įdėjome didžiulės pastangas į jaunimo mokymą, švietimą ir, ir labai svarbu išvengti po to protų nutekėjimo, kad iš tikrųjų abi pusės laimėtų iš to tiek ES, tiek ir mūsų šalis. Uh, Tai gal tokios būtų mūsų mintis, mūsų pasiūlymai, kur būtų galima gal e, dar atkreipti dėmesio daugiau, padiskutuoti um, su. Pirmininku Ponzary, um, mes esame bendro pranešimo rengėjai dėl viduržėmio jūros valstybių situacijos šiais klausimais. Aš noriu tikrai ypatingai Jums padėkoti už šią galimybę pasisakyti čia. Ačiū, Panretski. To... Įvyko plačios diskusijos, buvo daug kalbėtojų, taigi dabar gal jau apibendrinamosioms pastaboms, ponė Šmit, gal norėtume tarti keletą žodžių? Je, je pense, Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai, dvi pastabos tik tai. Visų pirma, dėl statistikos mes davėme šiek tiek jau informacijos iš, iš poveikio studijos, taip pat pradedame naują tyrimą, su, su, iš valstybių narių rinksime daugiau, kad duomenų turėtumėm, kad iš tikrųjų eina kalba apie pakankamai didelį skaičių trečiųjų šalių e, piliečių. Pavyzdžiui, Ispanijoje 84 tūkstančiai, Švedijoje 250 tūkstančių, Italijoje jūs galite įsivaizduoti, kad tikrai didelis skaičius. Taigi po truputėlį tos skaičius renkame. Mm, ir Aišku, lauksime daugiau informacijos iš valstybių narių, bet aišku, daugeliu atveju tai yra neteisėtai dirbantis asmenys, taigi skaičiai gali būti pakankamai um, maži palyginti su realia situacija, gali neatspindėti realios situacijos. Uh, Dabar dėl to, kodėl reikalinga direktyva šiuo klausimu, norėčiau pasakyti, kad reikia imigraciją vertinti bendrame kontekste ir reikalingas nuoseklus požiūris. Ir tai yra kartuojama Tamperė, Haga, Stoholmas, migracijos ir prieglopšio paktas. Galėčiau paminėti tokius pavyzdžius, kurie rodo, kad siekiama kovoti su neteista migracija, tačiau siekiama, kad Europa netaptų tvirtovę, mm, siekiama, kad e, iš tikrųjų Europoje dirbtų, e, būtų galima pritraukti kvalifikuotus darbuotojus. Tačiau čia šiuo atveju galbūt labiau galvojama apie tuos, kurių kvalifikacija menkesnė ir apie tuos darbuotojus. Ir dabar, ką mm, Magrebo valstybių atstovas išsakė, iš tikrųjų tai labai svarbu galvoti apie tokių darbuotojų, sezoninių darbuotojų kilmės šalis, galbūt jie yra mažiau kvalifikuoti, tačiau vis tik tai galima galvoti ir apie protų nutekėjimo problematiką. Tai akivaizdu, kad tai yra labai aktualu. Be abejo, jų įgyta patirtis, praktinė patirtis valstybėse narėse, aš manau, kad po to jiems grįžus atgal į savo kilmės šalį tikrai leis prisidėti prie jų kilmės šalies turtinimo ir, ir raidos. Manau, kad tai irgi būtų labai svarbu. Dabar dėl lankstumo galimybių valstybėms narėms Aišku, viena vertus taisyklės yra pakankamai griežtos numatomos dėl prieimimo kriterijų ir sąlygų. Um, dabar kalbant apie teises ir, ir panašius dalykus, šį reikėtų galvoti apie tikslu, tuos tikslus, kad būtų išvengta um, skirtumų migracinių srautų valdymo prasme. Uh, Iš tikrųjų, sezoniniai darbuotojai yra labai pažeidžiama grupė, dažnai išnaudojami asmenys. Mes labai tikimės, kad šis pasiūlymas leis e, užtikrinti geresnę tokių asmenų teisų apsaugą. Ačiū. Pone Rajas iš e, pirmininkaujančios Belgijos. Merci, Ačiū pirmininkė. Nedaug ką galėčiau be pridurti prie to, kas pasakyti, pasakyta. Mm, tačiau galvojant apie tolesnius darbus, tai tas, tie klausimai, kurie išsakyti kaip surūpinimą keliantis čia, um, tai yra tie patys, kurie nagrinėjami ir tažyboje. Manau, kad tai nuteikia padrasinančiai, kaip ir kiekvienos priemonės atveju. Visų pirma, yra um, mm, mastoma, lyginama komisijos pasiūlymas su nacionalinė praktika, nacionalinė teisinė bazė, kuri dabar galioja dabar jau mes esame gerokai pasistumėję į priekį, mm, jau iš naujo analizuojame tekstą, mes taip pat atsižvelgsime, aišku, ir jūsų pozicijas, kurios šiandien buvo išsakytos, aš pasistengsiu jas perteikti taryboje be abejo, aš manau, kad mes sugebėsime suformuoti kompromisinį tekstą, kuris galėtų būti priimtinas visiems. Ačiū pirmininkė. Now, reporter, Dabar vėl suteikim žodį pranešiai ponui Morajas, kad jisai apibendrintų mūsų diskusiją. Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegoms už diskusiją už įnašą į mūsų darbą. Šitas darbas yra sunkus. Kodėlgi? Kaip matote, kaip matėme iš kelių pasisakymų, aiškiai matosi, kad nuo Tamperė 11 metų jau kalbame apie e, teisinę migraciją, apie apie instrumentus ją skatinti, bet mes per tos 11 metų nieko nepadarėme. Todėl labai svarbu, kai mes ėmėmės e, skirtingose sektoriuose dirbti, matėme, kad e, kad darbas nebus lengvas, mes turime sukurti bendras teisės migracijos taisyklės. Ir kaip sakė ponas Papa Nikolau ir visi kiti, reikia pragmatiškai viską žiūrėti. Reikia žiūrėti detaliai. Bet e, buvo neišvengiama, kad čia iškils politinių klausimų ir kalbama apie subsidiarumo principą, bet dauguma e, pritarė Pirmiausiai todėl, kad valstybės narės, kaip žinome, ne, ne, ne, neproteguoja sezoninių darbuotojų. Tai kadangi šitie teisės aktai nėra tinkamai taikomi, kadangi e, reglamentavimas yra labai skirtingas, e, tai nėra bendros tvarkos. Ir tarp ES ir besivystančių šalių yra labai skirtingos e, sistemos ir besivystančios šalis norėjo bendro reglamentavimo, nes yra labai dėlių problemų ES dėl to. Iš tikrųjų, tas, šitas pasiūlymas e, kelia daug įvairiausių nesutarimų, bet e, žinome, kad turime įvairiausių patyrusių narių, kurie, kurie Tai yra sudėtingas iššūkis, bet įsigalioti Sabono sutarčiai mes turime imti šito darbo ir aš tikiu, kad mes paruošime tinkamą e, paketą. E, kalbame, kalbėjome apie labai svarbus klausimus, pavyzdžiui, socialinę apsaugą, apie e, sezoninio darbuotojo apibrėžimą ir panašiai. Jeigu mes dirbsime su to reikalo esme, jeigu mes apibrėšime visus šitus klausimus, pamatysime, kodėl daugum, daugumų valstybių narių mane, kad šitas dokumentas yra teisingas netgi mūsų politinėse frakcijose bus įtampos e, ir nevyriausybinės organizacijos ir verslo sektorius e, e, skirtingai žiūri šitą klausimą ir įvairios įtampos, nes mes dabar kalbame apie sezoninius darbuotojus, apie nekvalifikuotą darbą, darbo jėgą ir būtent tada iškyla visi sunkumai. Ir piliečiams tai yra labai jautrus klausimas. Taigi išklausęs visus kolegų pasisakymus, esu tikras, kad galėsime e, brandžiai diskutuoti apie sezoninius darbuotojus. Ir matome, kad visi supranta, kad šitas dokumentas, taip pat kaip ir vieno e, leidimo dokumentas, yra labai svarbus įsigalios Lisabonos sutarčiai. Taigi labai džiaugiuosi dėl to brandaus, dėl tų brandžių debatų. Ir mano nuomonė išsisklaidys e, baimės dėl šitų pasiūlymų. E, taigi prašyčiau valstybių norių toliau e, žiūrėti šitą pasiūlymą atvirai ir savo pranešime pas, e, atspindėjusiu daugumą jūsų išsakytų susirūpinimų ir iš tikrųjų dabar aš nusiteikęs daug optimistiškiau. E, dirbdama su sezoninių darbuotojų direktyva, aš buvau perspėtas, kad tikrai tas darbas bus sunkus, matau, kad jisai sunkus, bet žinau, kad yra kelias, e, kur, kur, kurį mes rasime kartu. Ačiū, ponė Morais, dėkojame visiems dalyvavusiems šiame, šios įdomiose diskusijose. Dar bus laiko diskutuoti šią svarbę temą sezoninių darbuotojų, bet kaip matome, aštuntas darbo atvarkės klausimas yra atidėtas, todėl pereiname prie devinto klausimo. Pasinaudosiu progą Ir mačiau pasveikinti ponę Žanin Vlashard. Džiaugiuosi, kad jūs vėl grįžote į Libę komitetą, kad vėl esate su mumis. Sveikiname ir periname prie devinto klausimo. Vyks bendros diskusijos. Dar turime šiek tiek laiko prieš numatytą bendrųjų diskusijų pradžią. Pirmiausia, dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos sutarimo dėl Šveicarijos asociacijos įgyvendinimo. Gerbėmėjai parlamentarai, prašau dėmesio. Kas turite išeiti, prašau tai padaryti tyliai. Ponas Pano Kolmajo, Ponas Komėjo ir ponas Vanderkamp yra pranešėjai, taigi jiems ir suteiksim žodį, kad pristatytų rekomendacijų rekomendacijas ir taip pat norėčiau pasakyti, kad pakeitimus galima, pakeitimus rezoliucijos projektui galima pateikti iki gruodžio 6 dienos. Iki gruodžio 6 dienos. E, ne, ne, prašome neteikti pakeitimų dėl vadinamo operacinė, vadinamos operacinės pastraipos, kur kalbama apie parlamento pritarimą dėl e, susitarimo protokolų. Taigi, matau, kad nori pasakyti ponas Busutil. Pone Busutil, žodis jums. Then Mr. Coelho first. Paskui pirmiausia kalbės ponas Koelio arba ponas Vandekamp. Ponas Koelio kalbės pirmas. Taigi, ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Taigi, pranešimas dėl Šengeno, taip pat ir kiti du pranešimai yra gan paprasti, reikalai gan paprasti. Manėme, kad Šveicarijai prisijungus prie Šengeno prisijungs ir Likštenšteinas, bet Likštenšteinas neprisijungia dėl kitų klausimų, būtent todėl reikėjo palaukti. E, Švedija ir Vokietija buvo pareiškusios išlikas būtent dėl fiskalinių klausimų. Kaip žinote, Lichtenšteinas yra labai maža valstybė ir neįstojusi kartu, neprisijungusi kartu su Šveicarija prie Šengeno e, sutarties. Šengeno erdvės teko sukurti e, sienas, kur nebuvo sienų jau visą amžių. E, Ir mes nebejojame, kad Liechtensteinas gali prisijungti prie Šengeno erdvės. Žinote, yra šalių, tokių kaip Islandija, Norvegija, kurios nėra ES narės, bet jos yra prisijungusios prie Šengeno erdvės. Svarbiausia pradėti pačią procedūrą Šengeno vertinimo procedūrą. Tai reiškia, kad reikia įvertinti, ar Lichtensteinas atitinka visus Šengeno kriterijus. Neturiu pagrindo galvoti, kad, nes, kad Šengenas netitinka visų kriterijų ar nesilaiko tam tikrų Šengeno e, teisės aktų, bet parlamentas turėtų uždegti žalę šviesą, kad prasidėtų šis Šengeno vertinimo procesas. Ačiū, ponia Busutil, sako pirmininkas, ponia Vanderkamp. Ne, pirmiausia, kalbės ponas Busutil. Ačiū, aš e, pasisakau už e, Moniką Holmają, jos vardu kalbėsiu. Ir kalbėsiu apie e, protokolo sudarimą dėl Lichtensteino prisijungimo prie Dublino susitarimo. Pone Olmaier pasisako už tai, kad Lichtensteinas prisijungtų prie Dublino susitarimo su Šveicarija. Ji mano, kad tai yra logiškas ir būtinas žingsnis į priekį. Taigi jos nuomonė yra teigiama. Ji sveikina šio dokumento sudarimą po tokio ilgo laiko. Ji taip pat pritarė kad būtų sudarytas šitas protokolas. Tai yra natūralus žingsnis po to, kai buvo baigtos dėrybos. Ir tai, kad dabar parlamentas veikdamas pagal Lisabonos sutartį turi įgaliojimą išreikšti savo pritarimą šiam klausimui. Taigi tiek. Dabar norėčiau paskutinę pastabą, asmeninio pobūdžio pastabą išsakyti, taip pat atsižvelgiant į pono Vandekamp sekančio klausimo pristatymą. Manau, šiek tiek ironiška, kad kalbame apie tai, ar reikėtų Šveicarijai leisti prisijungti prie tam tikrų ES susitarimų po to, kai šį savaitgalį vyko referendumas Šveicarijai. Šveicarijoje mes e, e, atveriame Šveicarijai duris o jos atsakas yra visiškai kitoks, e, sprendžiant iš tam tikrų referendumų rezultatų. Taigi manau, kad mūsų, iš mūsų pusės būtų e, iš mūsų pusės dėrėtų išreikšti, išsakyti susirūpinimą dėl to, kas vyksta Šveicarijoje, dėl to, kad ta šalis neatsiveria, o priešingai yra linkusi vis labiau užsiverti. Ačiū, ponia Busutil. Pasižymime jūsų pasisakymą. Dabar žodį perduosime ponui Vandekamp. Ačiū, kalbėsiu olandų kalba. Po dviejų ankstesnių kalbėtojų aš norėčiau pakomentuoti ir iš savo pusės tą pasiūlymą, kurį už kurį esu atsakingas. Susijusios šalis e, prisijungia prie Šengeno, patvirtino akiai ir yra išorės sienų fondo taip pat narės, jos į jį neša įmokas. E, Birželio 13 prasidėjo dėrybos dėl prisijungimo. Įsigaliojus e, 2009 pradžioje Lisabonos sutarčiai, šis parlamentas privalo aiš, išsakyti aišku pritarimą šiems susitarimam. Jei to nepadaro, tuomet šie susitarimai negalioja. Taigi aš pasisakau teigiamai, aš esu pranešėjas ir sutinku, kad šiom šalims būtų leista prisijungti prie išorės sienų fondo, kadangi jos prisijungia prie Šengeno. Taip pat Atkreipiame dėmesį į ankstesnio kalbėtojo išsakytas pastabas dėl referendumo Šveicarijoje. Ačiū. Thank you, Mrs. Dėkoju. Dabar pradedame diskusijas. Pone Keller. Ačiū. Norėčiau žinoti, ar šioje salėje kas nors žino, ką nors dėl pasiekmių, kurias gali turėti šio referendumo rezultatai atsižvelgiant į Dubliną nes ES šalis dabar turėtų siūsti e, žmonės į Šveicariją, jei jos atvyko per Šveicariją. O Šveicarija automatiškai išsiunčia užsieniečius. Tai man įdomu, ar, ar tai apsunkintų žmogaus teisų negražinimu ir prieigos prie prieglapšio sistemos e, aspektus. Ačiū, pon, ponas Ensijau. Ačiū, pirmininkė. Kaip šešėlinis pranešėjas iš socialistų ir demokratų frakcijos, turiu pasakyti, kad palaikome uh, pranešėjo poziciją ir todėl natūraliai teigiamai reaguojame į šios pranešimus. Ačiū. Nematau daugiau norinčių pasisakyti. Galbūt reikėtų išklausyti ir komisijos atstovų, jei norėtų komisijos atstovai pasisakyti. Ne? Komisija nenori pasisakyti ir Belgija pirminkaujantį nenori. Taip? Pone Keller, dar sėkiu. Na, jei komisija ar taryba galėtų atsakyti į mano klausimą, ar žinote, kokie galėtų būti, koks galėtų būti poveikis. Ar komisija norėtų atsakyti iš karto, ar tolesniam laikui nukelti atsakymą? Norėtume tai padaryti? Taip. Galėtume, galėtumėte galbūt raštu atsakyti, ponios Keller, paklausimą. Taip pirmininkė, mes taip ir padarysime. Ačiū už tai. Jei nėra tolesnių pastabų, tai tiek šiandien. E, ir pranešiai taip pat nenoriu pasakyti, tai tiek. E, Baigėme darbą, nes sutarėme, kaip supratau, kad po rekomendacijų projekto pristatymą turime terminą pateikti pakeitimams e, iki e, gruodžio 6 pietų 12 valandos. Teikti galima pakeitimus dėl rezoliucijos projekto. Taigi tiek. Ačiū Jums. Tęsime darbą rytoj 9 val. Ačiū.